Guten Morgen, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen zur Sitzung unseres Ausschusses. Labas rytas, ponios ir ponai. Sveiki atvykę į mūsų komiteto posėdį. Šiandien susirinkome daug gausiau negu kad vakar po pietų. Žinoma, šiandien yra antradienio rytas, o ne pirmadienio popietė. Šiaip ar taip, e, Šiandien prieš mūsų akis tiesiog maratoninis susitikimas, turime apsvarstyti daugybę svarbių klausimų. Tikiuosi, kad visi turite savo balsavimo korteles su savimi šiandien. Visuomet gerai prieš tai pasitikrinti. Ir kadangi kai kurie iš jūsų e, tikriausiai pamatėte, jog turėsite pasinaudoti balsavimo kortelę, tačiau jos neturite, susiraskite ją. Taigi, periname prie darbotvarkės. Šiandien svarstysime dešimtąjį darbotvarkės punktą - tarptautinės prekybos politika atsižvelgiant į būtinus uždavinius susijusius su klimato kaita. Čia turime nuomonės projektą, kurį aš parengiau komiteto vardu. Ir žinoma, mes taip pat turime daugelį pakeitimų, dėl kurių balsuosime. Kas už pirmąjį pakeitimą? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Antrasis pakeitimas yra atskiras, kas už pirmą dalį. Prieš. Susilaikė. Priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Trečiasis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Pasitikrinsime dar dėl trečiojo pakeitimo. Balsavimas baigtas. 32 ir 17. Labai aišku. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta. Penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Šeštas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Septintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Aštuntas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Devintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Dešimtas pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. Vienuoliktas pakeitimas. Jolanda Emilija Hibne, kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 17 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 15 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 16 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 13 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dvyliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Keturioliktas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Aštuonioliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta Turime pasitikrinti. 18 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Baigiame balsuoti. Atmesta. 19 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Dvidešimtas pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimta. Dvidešimt pirmas pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, priimta. Dvidešimt antras pakeitimas. Dvidešimt antrasis kas už, prieš prieš, susilaikę, priimta. 23 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 24 pakeitimas, atskiras balsavimas. Pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Antroji dalis, kas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 25 pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 26, kas už. Prieš susilaikė, atmesta. 27 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 28 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 29 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trisdešimtasis žodinis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Trisdešimt pirmas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trisdešimt antras, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 33, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Ir dabar periname prie galutinio balsavimo, balsuosime elektroniniu būdu, pradedame balsavimą. Die Abstimmung ist beendet. Baigiame balsuoti. 49 už, 3 prieš, 2 susilaikė. Tai reiškia, jog ši rezoliucija priimta didelę balsų daugumą. Taigi rytoj ji eis į prekybos komitetą. Ponas Perilijo, prašom. Pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti pirmininkė, kad mano balsavimo aparatas blogai veikė. Dėl trečio pakeitimo aš balsavau už, kadangi nesuveikė, nes turbūt kortelę atvirkščiai įdėjau. Labai ačiū. Manau, kad įranga veikia. Taigi, balsavome, tačiau dėkoju už tai, kad pranešėte. Taigi, tai buvo pirmas mūsų balsavimas. O dabar tęsime ir perėsime prie kito darbo tvarkės punkto 11. ES veiksmai susijęs su naftos paieška ir gavyba Europoje. Ganze Liste von Änderungsanträgen. Wir beginnen mit Änderung. Turime ilgą pakeitimų sąrašą ir Peterio Leizerio pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Devintas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dešimtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Vienuoliktasis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dvyliktas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. E, tryliktasis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Keturioliktas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Penkioliktas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta priimta. 16. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. 17. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. 18. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. 19. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 20 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 21 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 22 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 23. Kas už? Prieš? Susilaikę priimta. 24. Kas už? Prieš? Susilaikę priimta. 25. Kas už? Prieš? Susilaikę priimta. 26. Kas už? Prieš? Susilaikę atmesta. Žodinis pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikę? Primta. 27. Kas už? Prieš? Susilaikę? Atmesta. 29. Kas už? Prieš? sulaikė atmesta. 31. Kas už? Na, balsavome dėl 29 ir 31 kartu, taigi 32 dabar kas už. Prieš susilaikė atmesta. 28 kas už. Prieš susilaikė, atmesta. 30 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 33 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 34. Mm. Enthaltungen. Susilaiko priimta. 37 Vaisgerbert, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 36 kas už, prieš, susilaiko, priimta. Pasitikrinsime elektroniniu būdu dėl 36. -ojo. Balsavimas baigtas. Atmesta. Aš buvau apsirykęs. Iš tikrųjų atmesta. 35. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 38. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 39. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 40 ir 41 kartu. Kas už? Tiksliau atskirai. Dabar 40. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 41. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 42 kas už, prieš, susilaiko priimta. 43 kas už, prieš, susilaiko priimta. 44 už, prieš, susilaiko priimta. Dabar periname prie konstatuojamosios dalies. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Trečioji, už, prieš, susilaiko, atmesta. Ketvirtoji, kas už, prieš, susilaiko, atmesta priimta. Penktoji, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Šešta, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Septintoji, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Tuo būdu baigiame balsuoti už konstatuojamą dalį. Dabar galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Pradedame. Balsavimas baigtas. 46 prieš, 8, e, už, 8 prieš, 3 susilaikė. Dėkoju dokumento rengėjams, parengusiems tą dokumentą dėl naftos paieškos ir gavybos Europoje. Tai labai svarbus e, dokumentas. Dabar pereiname prie 12 darbo tarkės punkto. Ja, Tagesordnungspunkt 12, Bericht von Martin Kellenen, Emissionsnormen für. Tai yra Martin Kellenen pranešimas, nedidelės galios naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamųjų taršalų normas.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 consolidated 5 voted with consolidated 6, consolidated 4, and all, all amendments to Article 1, paragraph 2. Ir taip pat dėl visų e, pirmojo e, pakeitimo dalių. Taip, e, iš tikrųjų mes gavom tokį prašymą dėl vardinio balsavimo. Darbo tvarkos taisyklės sako, jog visi dėl to sutarė, tai nėra problemų. Jeigu ketvirtadalis e, narių pasisako prieš, tuomet neįmanoma balsuoti taip. Atsiprašau, sako pirmininkas, yra iš tikrųjų atvirkščiai. Jeigu ketvirtadalis narių to reikalauja, mūsų atveju tai būtų 16 parlamentarų, tuomet būtų balsuojama vardiniu balsavimu dėl išvardintų punktų. Todėl kas už tai, kad būtų balsuojama vardiniu e, būdu dėl išvardintų punktų? Okay, sind also weit mehr als Yra tikrai daugiau negu 16 parlamentarų, pasisakiusių už, kaip visi aiškiai matėte. Rebeka mano sąraše, beje, to nėra. Tačiau Jeigu e, suklysime, tai jūs pataisysite mus dėl to vardinio balsavimo, bet mes tenksimės atidžiai visus tos punktus išvardinti. Pradedame. Balsavimas bus ilgas. Net ir Elmaras Brokas atėjo balsuoti dėl didelės galios naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių iš metalų. ITRIP 1. Chris Davis. Ar ponas Brokas žino, kad čia jis atėjo į aplinkos komitetą, kuris nėra ne, buvęs iki šiol? Sveikiname jūs, ponė Brokai. Kągi, didelis galios parlamentaras balsuos dėl nedidelės galės <laughs> naujų lengvųjų komercinių automobilių. Pakeitimas į 3.1. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. Dabar periname prie konsoliduotų pakeitimų. Pirmas pakeitimas. Vartinis balsavimas. Pradedame. Balsavimas baigtas. 23 už, 36 prieš, vienas susilaiko atmesta. Pirmas straipsnis, pirma dalis, 55, 55 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 59 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 56, 7 ir 8 pakeitimai, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 60, kas už, prieš, susilaiko priimta. Pereiname prie konsoliduoto devintojo pakeitimo. Vardinis balsavimas. Pradedame. Balsavimas baigtas. 32 už, 27 prieš, vienas susilaiko priimta. Atrodo, kad technika veikia gerai įranga veikia gerai. Galime pereiti prie trečiojo puslapio. 74, Vasberger rostė taip toliau, kas už, prieš, silaiko, laiko. pasitikrinsime elektroniniu būdu. Pradedame. Baigiame. Dvidešimt devyni už, trisdešimt vienas prieš. Atmesta. 75, kas už. Vartinis balsavimas čia taip pat. Ar ne? Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Į 312 kas už? Prieš susilaiko atmesta. 78, 9, 80, 81, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 82, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 76 ir 77, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Į 313, kas už, prieš, susilaiko priimta. Trans 7, kas už, prieš, susilaiko priimta. Trečias, 83, tran 8 ir 14, kas už, prieš, susilaiko priimta. 84, kas už, prieš, susilaiko priimta Pasitikrinsime dėl 84 elektroniniu būdu. Pradame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Į 315 kas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 85, 88, 91, 93, tran 10 ir 316. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 86, 92. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 89 į 317, kas už, prieš, susilaiko priimta. 97, 90, 94, tran 9, kas už, prieš, susilaiko priimta. Ar ne? Ar aš klystu? 87, 90, 94 ir tran 9. Kas už? Už visus šitos pakeitimus. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. Devyniasdešimt šeštas. Kas už? Prieš? Susilaiko atmesta. 99. 104. Devyniasdešimt devintas, šimtas ketvirtas, kas už? Atsiprašau, sako pirmininkas, tai yra du atskiri pakeitimai. Tad visų pirma 99, kas už jį. Prieš, susilaiko, atmesta. 104 dabar. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Devyniasdešimt aštuntas, šimtas, šimtas pirmas, šimtas antras ir trečias, kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinsime elektroniniu vadu. Randame. Balsuoti baigėme. Atmesta. Devyniasdešimt septintas į trieštoniolika pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pasitikrinsime elektroninį būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta. 95. Už, prieš, susilaiko priimta. Taran 11 atkrenta, toliau konsoliduotas ketvirtas, vardinis balsavimas, pradedame. Balsavimas baigiamas. 25 už, 37 prieš atmesta. 105. Vilso pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, atmesta. 106. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, atmesta. Itre pakeitimas, 18. Taip pat 111 ir 108 kas už. Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Pone Vaisgerber, nori, kad patikrintumėme elektroniniu būdu, taigi balsuojame elektroniniu būdu, prašau. Balsavimas baigtas. Atmesta labai nedidelė balsų persvara. Dabar identiški pakeitimai 109-110. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Kiti identiški 115 ir 318. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Šimtas keturioliktasis. Už. Kas prieš? Ir 117 kartų. Taigi balsuojame dar kartą, kas už, kas prieš. Susilaikę. Tikrinsime. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 112 ir 118. Balsuojame dėl jų, kas už. Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 12. Tran. Pakeitimas kas už. Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 113. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Pone Vaisgerber nori, kad patikrintumėme balsavimo rezultatus, taigi prašau balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigiamas. Viena kortelė yra per daug, EPP frakcijoje vienu balsuoja per daug, taigi prašau išsimti kažkam kortelę. Dar vis vienu yra per daug. Dabar jau viskas parkoja, balsavimas baigiamas. Atmesta. 116 viskas už. Kas prieš? Susilaikę, atmesta. 119, 120 kartu dėl jų kas už, kas prieš. Susilaikę, atmesta. 124 ir 127. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Itre 18 įtrauktas į ankstesnį balsavimą. Dėl jo nebalsuosime ir dabar iš karto perėmėme prie 123-126. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 121. Ir 128. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 122. Ir 12 transporto. Kas už? 122 ir 12 transporto komiteto kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 125 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 129 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 130 ir 131 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 132 ir 123 ir taip pat 124. Valian Berlato, kas už? Kas prieš? Susilaikę, atmesta. 136 ir į 18 ir 141, kas už? Kas prieš? Susilaikę, atmesta. 138 ir 140, kas už? kas prieš, susilaikė, atmesta. 139 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 137 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 135 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Tikrinsime. Ein S und D zu viel. Ein S und D zu viel. Specialistų yra vieno per daug, reikia kažkam išsimti kortelę. Puiku, dabar balsavimas baigiamas. Primta. konsoliduotas 15 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikę? Priimta, man atrodo. Na, patikrinkime. Prüfen wir das. Ein S und D zu viel. Socialistų vėlgi vienu yra per daug. Balsavimas baigtas. Viskas aišku. Priimta. Dabar 11 puslapis bus 140. 34. 134. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Konsoliduotas 13 pakeitimas. Kas už? kas prieš, susilaikę atmesta. Man atrodo, kad lyg ir aiškus rezultatas, bet galime patikrinti. Balsuojame dėl 13 konsoliduotojo pakeitimo, prašau. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Atrodė viskas kaip ir aišku, bet tik vieno balso persvara. Šimtas keturiasdešimt ketvirtasis. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 150, 151 yra identiški 104. 13 transporto. Kas už, kas prieš susilaikę, atmesta. Šimtas penkiasdešimt antrasis ir šimtas penkiasdešimt trečiasis bei šimtas penkiasdešimt ketvirtasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, atmesta. Taigi balsuojame elektroniniu būdu dabar. Balsavimas baigtas. Atmesta. 155 kas už. Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Transporto 14 kas už. Prieš? Susilaikė. Atmesta. 15 transporto kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 16 transporto pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 17 transporto komiteto pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Konsoliduotasis 14 pakeitimas. Balsuojame dėl jo, kas už, Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Penktasis straipsnis. Na gerai, elektroniniu būdu patikrinsime balsavimo rezultatus dėl 14 konsoliduotojo pakeitimo. Prašau. Baigiama. Na, sunku susitaikyti su pralaimėjimu, bet vis tiek atmestas yra šis pakeitimas. Penktasis straipsnis, 158 pakeitimas, kas už. Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 19 įtrė, kas už. Kas prieš? Susilaikė, priimta. 160 kas už. 19 įtrio pakeitimas yra priimtas. Na, bet norime tikrinti, tai puiku tada elektroniniu būdu tikriname balsavimo rezultatus dėl 19 įtrio pakeitimo. Balsavimas baigtas. Priimta. 162. Kas už, kas prieš. Susilaikė, atmesta. 164. Kas už. Kas prieš, susilaikė, atmesta. 163. Kas už, 159, 159. Kas prieš, susilaikė, atmesta. 19. Įtrė e pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 165. Trečias, trečioji įtrauka dabar. Trečioji įtrauka balsuosime dėl pakeitimų susijusios trečioji įtrauka. 166 ir 167 už, prieš susilaikę atmesta. 169 už, prieš susilaikė, atmesta. 163 ir 159 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 18 transporto irgi buvo mm, identiškas su šiais pakeitimais. 163-159. Balsuojame dėl transporto 18 komiteto antros dalies, kas už, kas prieš. Susilaikė, atmesta. Šimtas šešdešimt trečiasis ir šimtas penkiasdešimt devintasis, jie identiški. Ir 168 taip pat. Vasgerber ir kitų autorių. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. Itre 19, trečioji dalis, kas už. Kas prieš? Susilaikė. Reikia patikrinti. 19 itre pakeitimas, prašau. Balsavimas baigtas, priimta. Tęsime balsavimą. Įtė 19. Ketvirtoji dalis. Ir Antonesku 171. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 163. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 159. Kas už? Na, dėl jų reikia balsuoti kartu. Jie, jie identiški. 168 kas už. Kas prieš? Susilaikę atmesta. Konsoliduotasis septintasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę atmesta. reikia patikrinti balsavimo rezultatus dėl septintojo konsoliduotojo pakeitimo. Prašau. Balsavimas baigtas. Dabar viskas aišku. Atmesta. 146, 156, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Itre 20 ir 148, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 149, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 145, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Šeštasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta Atmesta. 157. Kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta. 19. Transporto. Kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta. 147. Už, prieš, susilaikė. Priimta. Konsoliduotasis 16. pakeitimas. Ir taip pat septintasis pranešėjo pakeitimas, kas, kas už. Kas prieš? Susilaikę, priimta. Konsoliduotasis 17 pakeitimas ir taip pat 8 pranešėjo, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Konsoliduotasis 18 pakeitimas ir 9 pranešėjo, kas už, Kas prieš? Susilaikė, priimta. Septintasis straipsnis. 175 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, atmesta. 173 ir 176 bei įtrė 21 kas už? Kas prieš? Susilaikę, atmesta. 174 kas už? prieš, susilaikė, atmesta. 179 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 178 ir I32 kas už, I32 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 180 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 182 kas už, kas prieš. Dar kartą 182 kas už. Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 183 ir 181 bei 23 kas už. Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 184. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 186. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 187. Ir 188. Bei IT24. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 185. Kas už? kas prieš, susilaikė, atmesta. Dabar aštuntasis kompromisas. Normalus balsavimas, prašau. Kas prie, už. Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 189. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 190, 191, 192. Įtrė 25. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 172. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 196. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 197. Kas už? kas prieš, susilaikę, atmesta. 123. Pirmoji dalis. 124. Pirmoji dalis. 125. Ir 26. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, atmesta. 20. Transporto. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, atmesta. 133. Antroji dalis. 134. Antroji dalis. Kas už? kas prieš, susilaikė, atmesta. 198 pirmoji dalis, 199 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntasis straipsnis. 200 ir 203 kas už. Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 202 kas už. Kas prieš? Susilaikė, Atmesta. 201 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ir 326 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Konsoliduotasis 11 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dabar verčiame kitą puslapį. 211, 212, 288, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 214, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 215, 16, 17, kas už. Ir taip pat 198, 199, dėl jų visų, kas už Kas prieš? Susilaikė atmesta. 218 kas už. Kas prieš? Susilaikė atmesta. 219 ir 220. 221, 222, 138 kas už. Kas prieš? Susilaikė atmesta. 129 kas už. Kas prieš? susilaikė, atmesta. 224. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 223. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. Konsoliduotasis 12. pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, priimta. Dabar verčiame kitą puslapį. Konsoliduotasis 19 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Transporto 23. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 229. Pirmoji dalis. Ir 230. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Devintasis kompromisas. Ir taip pat 229 ir 231. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 232 ir 233. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Transporto 24. Kas už? kas prieš, susilaikė, atmesta. 235. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 236. Ir 237. Itre taip pat 27. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 239. Itre 28. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 238, 240, kas už. Kas prieš? Susidaikė priimta. 234, kas už. Kas prieš? Susilaikė. Tikriname. žaliųjų frakcijoje dabar vienu balsuoja per daug. Dabar viskas gerai. Balsavimas baigtas. Priimta. 33 balsavo už, 29 prieš priimta. Transporto 25 ir 29 kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Transporto 26 ir 30 kas už? Kas prieš? susilaikė, atmesta. Itre 31 kas už. Kas prieš, susilaikė, priimta. Pranešėjo 13 kas už. Jis atkrenta automatiškai. Dabar pernavę prie dešimtojo kompromiso. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Primta. Konsoliduotasis 21 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Patikrinkime. Balsavimas pradedamas, baigiamas. Na, įdomu, bet vis tiek atmesta. 241 kas už. Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 242. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. Na, gerai, tikriname. 242 pakeitimą, prašau. Baigiamas balsavimas. Na, įdomu. Labai. Panašiai balsuoja kolegos, bet vis tiek tenka atmesti. 243, 244, 245, 28 ir 32. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 22 konsoliduotasis pakeitimas. Ir taip pat 246 kas už. Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 247 kas už. Gerai. Tikriname konsoliduotai 22 pakeitimą ir 246. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 247 lepaž pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 248. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 29. Transporto komiteto. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 249. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Įtrė 33. Pirmoji dalis kas už. Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 250. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 253. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. Dešimtasis konsoliduotasis pakeitimas. Dešimtasis buvo priimtas ankstesnių balsavimų. Devintasis konsoliduotasis. Puiku, visi tam pritarė, tai pertiname dabar prie konsoliduotojo šeštąją pakeitimo, bet ir jis atkrenta automatiškai. Na, kągi, tuomet iškart periname prie 27 puslapio. Šliter Harms 266. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 267. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 268. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 270. Ir 269. Kas už? Kas prieš? susilaikė, atmesta. 271. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 272. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, priimta. 273. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, priimta. 274, 5 ir 6 kas už. Jie atkrenta automatiškai, dėl jų balsuoti nereikia, tiesą sakant. Ir 33 irgi atkrenta, dabar 11 kompromisas kas už. Kas, 11 kompromisinis pakeitimas, kas prieš, susilaikė, priimta. 278, 279, 280, 281 ir 33 kas už. Kas prieš? Susilaikė, priimta. 277 kas už. Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 282-283. 251 ir 252. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 12 kompromisas. Ir 284. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Aštuntasis konsoliduotasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. Dvyliktasis straipsnis. Pakeitimas 285. Taip pat 286, 288, 289. Kas už? Kas prieš? susilaikę, priimta. Penkioliktasis. Balsuojame dėl 15.1 dalies, kas už. Kas prieš? Kas prieš? Dar kartą kas prieš. Susilaikę. Priimta. Antroji dalis atkrenta automatiškai. Dabar, jeigu norite, galime patikrinti, galime patikrinti elektroniniu būdu 15 pakeitimo pirmosios dalies balsavimo rezultatus, prašau. Balsavimas baigtas. Priimta. 287 ir į 33 kas už. Kas prieš? Susilaikė. Faktiškai atkrenta automatiškai šie pakeitimai nes ankstesnius pakeitimus priėmėme. Dabar balsuojame dėl kompromiso numeris 7, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 290, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ir 34, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Penktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Šeštasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dabar periname prie prietų. Įtrė 35 pirmoji dalis, kas už, kas prieš. Tikrinkime. Lasavimas baigtas. Priimta. 291. Kas už? Jis atkrenta automatiškai, dėl jo balsuoti nereikia. Dabar balsuosime dėl konsoliduotojo pakeitimo numeris 2. Kas už? Antrasis konsoliduotis pakeitimas. Kas prieš? susilaikė, atmesta. 295. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 294. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 296. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Trečiasis konsoliduotasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Dabar 297 kas už. Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Itre 35. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 298. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Itre 35. Trečioji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 299. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 300 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 301 ir 302 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 303 kas už, kas prieš, susilaikė, tikriname. 303 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 304. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 405 ir 306 kas už. Ir įtrė 37 kas už. Kas prieš. Susilaikė. Priimta. 307 kas už. Kas prieš. Susilaikė. Atmesta. 308 ir 309 bei tran 32 kas už. Kas prieš. Susilaikė. Priimta. 310 kas už. Kas prieš? Susilaikė, atmesta. Tikrinkime, 310. Balsavimas baigtas. Atmesta. 311 kas už. Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Konsoliduotasis 23 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Periname prie konstatuojamųjų dalių. 17. Kas už? Kas prieš? Nematau pakankamai pakeltų rankų. 17 dar kartą. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Itre antrasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 18. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 20. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 19. Ir į tre, trečiasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta konsoliduotasis 20 pakeitimas. Ir taip pat 21 kas už. Kas prieš? Susilaikę, priimta. 22 kas už. Kas prieš? Susilaikę, priimta. Ir 3 ketvirtasis kas už Kas prieš? Susilaukia. Tikrinkime. Įtrė ketvirtasis, prašau. Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar tęsėme balsavimą. Kas už, kas prieš. Čia buvo 24-25 susilaikę atmesta. 26 atkrenta automatiškai, 27 taip pat. 28 kas už 28. Kas prieš susilaikę atmesta. 29. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Trisdešimtasis ir trisdešimt pirmasis ir trisdešimt trečiasis bei įtrė penktasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 32. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 34. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 35. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Į 36. Kas už? Kas prieš? susilaikė priimta. 36, 37, 39, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Transporto pirmasis, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 38, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Keturiasdešimtasis kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Pirmasis kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Keturiasdešimt antrasis kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Keturiasdešimt trečiasis kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Keturiasdešimt šeštasis 41, 44 ir 37, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 46, antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 45, kas už, petikainė, pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Transporto antrasis kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 47 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Transporto trečiasis kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Itre aštuntasis kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Itre devintasis kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 48. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 49. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 50. ir transporto ketvirtasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 51. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Įtrė 10. Kas už? Kas prieš? Susilaikę tikrinsime. Į 30 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 54. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Transporto penktasis. Ir 53. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 52 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Pirmasis kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antrasis kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Aš norėčiau nutraukti dabar balsavimus, nes reikia šiek tiek e, penkias minutės skirti padisku, diskusijoms. Tiesiog e, pasižiūrėti, ar ko nors nepraleidome. Penkių minučių pertrauka. Dabar skelbiama. Seid ihr alle da? Ja. Um. Ar mes visi čia? Gerai. Prieš perėdami prie galutinio balsavimo, dar turime tris pakeitimus, kuriuos praleidome. Taigi, prašom atsiverti 30 puslapį. galvojame, kad tai pabaigėm, tačiau iš tikrųjų ne. kadangi ketvirtas konsoliduotas pakeitimas nebuvo priimtas. 30 puslapis 291 pakeitimas. 292 ir ITRI 35 antra dalis. 30 puslapyje. 391 Vilso. 291. Kas už? Prieš? Susilaikę? Atmesta. 292. Kas už? Weisgeber pakeitimas. Prieš? Susilaikę? Atmesta. Pasitikrinsime. 292. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Įtri 35 antra dalis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta taip pat. Taigi dabar balsavome jau dėl visko ir galime pereiti prie galutinio balsavimo, kuris vyks elektroniniu būdu. Ja. Vardinis balsavimas. Abstimmung ist beendet. Balsavimas baigtas. du susilaikę, 25 prieš. Balsuosime dėl antro pakeitimo ir teisė kuros rezoliucijos pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 32 už, 25 prieš, vienas susilaikė sveikinimai pranešėjui. Tas vod, bitte. Prašom pasisakyti. Mes balsavome dėl pranešimo, tačiau ar galėtumėte pranešti skaičius, mes nematėme ekrane. Dar prieš visiems išvykstant norėčiau padėkoti ypač šešėliniams pranešėjams, Procesas buvo ilgas sunkus, mes nesutikome dėl visų kompromisų, pateikėme konsoliduotą versiją, tačiau norėčiau padėkoti visiems už jų bendratarbiavimą. Iš tikrųjų, mes dar turime ilgą ir sunkų kelią prieš akis, tačiau mes tikiuosi išlaikysime gerus darbinius santykius. Turime politinių nesutarimų, tačiau pirmoji dalis įvyko puikiai, dėkoju šešėliniams pranešėjams ir dėkoju visiems už kantrybę. Ačiū. Eh, dėkoju. Dėkoju šešėliniams pranešėjams. Rezultatas buvo 31, 30, 58 ir 1 susilaikęs. Dabar matote šiuos skaičius ekrane. Tagesordnungspunkt 13. Information über. 13. darbo tvarkės punktas. Informacija apie receptinius vaistus. Septyni du šeši du tūkstančiai ketvirtųjų metų reglamento dalinis keitimas. Kristoferio Fjellnerio pranešimas. Prašome įjungti mikrofoną, sako pirmininkas. Žinau, jog mes susidurėme su didžiuliu laiko spaudimu, taigi norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvavo, kurie prisidėjo prie kompromiso. Jei prieš metus būčiau pasakęs, jog atsidursime dabartinėje padėtyje, būčiau to nepatikėjęs. Nesitikėjau, kad sulauksiu tokio plataus pritarimo dėl visų kompromisų ir konsoliduotų pakeitimų. Iš tikrųjų, tai nėra mano pasiekimas. Sakyčiau, jog tai yra šešėlinių pranešėjų konstruktyvaus darbo pasiekimas. Dėkoju visiems. Balsuokime. Ok. Labai ačiū. Dėkoju visiems, kurie dirbo ties šiuo pranešimu. Pone pirmininkė, keletą žodžių po pranešėjo pasisakymo, kaip sakė pranešėjas, ponas Višner, mes iš tikrųjų gerokai pasistumėjome į priekį, rengdami šios du e, dokumentus ir e, iš tikrųjų labai svarbu daryti tokią pažangą, aišku, kol kas dar matom, kad e, yra tam tikrų skirtumų balsavime. Pirmas ir antras kompromisai dar galbūt ne iki galo parengti, bet dėl visų kitų gal... dalykų mums e, pavyko užtikrinti, kad mūsų dėka pacientai visur Europoje būtų geriau ir informuojami, ir gydomi. Dėkoju. Dar ponas Karlas dėl pakeitimų. Dėkoju už konstruktyvų dialogą visame procese ir dėl to norėčiau atsimti savo trečiąjį pakeitimą, kadangi originalus komisijos pasiūlymas nebuvo įgyvendinamas, tačiau dėl konstruktyvaus pranešėjų nusiteikimo mes galėjome pateikti tokį pasiūlymą, ties kurio galėjome toliau tęsti darbą. Taigi dabar galiu atsiimti trečiąjį pakeitimą dėl atmetimo. So, dann, uh, Ačiū. Taigi, tokiu atveju galime pradėti nuo 6-7 pakeitimų, kas už. Prieš. Susilaiko atmesta. 8-9, kas už. Prieš. Susilaiko atmesta. 10-11, kas už. Prieš susilaiko priimta. 12. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 13. Kas už, identiškas. 13. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 13 ir 14 buvo identiški. Dabar imko trečias, kas už, prieš, susilaiko priimta. Imko ketvirtas, kas už, prieš. Imko ketvirtas, ne itre, o imko ketvirtas. Imko ketvirtas Įtrė ketvirtasis atkrito. Imko ketvirtas. Kas už, prieš, susilaiko priimta. Antras, kas už, prieš, susilaiko priimta. Pasitikrinsime. Abstimmung beendet. Balsavimas baigtas. Antrasis atmestas. 15 ir 16, kas už? Prieš. Susilaiko. Pasitikrinsime elektroniškai. Balsavimas baigtas. Priimta. Imko 5. Ir itre penktasis atkrenta 17. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Taigi periname dabar prie imko 6 ir itre 6, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 19, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 20-21, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 22, kas už, prieš susilaiko atmesta. Įtrė aštuntasis, kas už, prieš, susilaiko priimta. Imko aštuntasis atkrenta. 23, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 24, kas už, prieš susilaiko atmesta. Norime pasitikrinti dėl 24. Balsavimas baigtas. Atmestas. 25. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 26. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 27. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 28. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 30. 29. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 30 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 31 kas už, prieš, susilaiko atmestas taip pat. Konstatuojamosios dalys imko 1 į 3 1, kas už, prieš, susilaiko priimta. Pirmoji pranešėjo, kas už, prieš, susilaiko priimta. Imko 2, kas už, prieš, susilaiko priimta. Į 3, 2 atkrenta, penktas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Į 3, 3, kas už, prieš, susilaiko priimta. Dabar galutinis balsavimas vyks elektroniniu būdu, pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Penkiasdešimt du už, du prieš, trys susilaiko. Sveikiname pranešėją. Ką tik išgirdau, kad mes turime balsuoti dar kartą galutiniu būdu, kadangi tai yra teisėkuros pasiūlymas, taigi balsuojame, pra, balsavimas pradėtas. Balsavimas baigtas. 51 už, 2 prieš, 3 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Dabar 14 darbo tvarkės punktas. Ja, das habe ich in das Wort im letzten markiert. Ne? Das ist So, das ist eine größere Abstimmung, wie Sie sehen. Kaip matote, turėsime ilgą balsavimų sąrašą, pakeitimų sąrašą. Norėčiau atsiminti savo, atsijimti savo pakeitimą dėl atmetimo. Gerai, ačiū. Taigi, Toliau tęsime antrame puslapyje pirmasis straipsnis. E, pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antras kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Konsoliduotas pakeitimas pirmasis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antrasis konsoliduotas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinsime. Balsavimas baigtas. Atmesta. Trečias konsoliduotas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas konsoliduotas pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Penktas konsoliduotas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuoniasdešimt antrasis Balsuojame dėl pirmosios dalies, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Imko 11, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 83. Atskirs balsavimas, pirmoji dalis, kas už, pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. Imko 12. Į 37. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 84. ir 85, kas už, prieš susilaiko atmesta. 86. Kas už, prieš susilaiko priimta. 87. Kas už, prieš susilaiko atmesta. 88, 89 ir 38, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 90 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 91 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 93 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 94 kas už, prieš susilaiko priimta. 97. Kas už prieš susilaiko atmesta. 96. Kas už prieš susilaiko prie atmesta. 95. Kas už prieš susilaiko priimta. Dešimtas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Devyniasdešimt aštuntasis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 99 ir 100, kas už, prieš, susilaiko priimta. Šimtas pirmas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Šimtas antras, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Kitas puslapis dabar. 110. Kas už, prieš, susilaiko priimta. Pasitikrinsime elektroniniu būdu. 110 balsuojame elektroniškai. Balsavimas baigtas. Priimta. 112, kas už. Tai yra 12. Kas už? Prieš? Susilaiko priimta. Kitas puslapis. Šimtas septynioliktas. Kas už? Prieš? Susilaiko priimta. Toliau imko 15, kas už prieš susilaiko priimta. Šimtas devynioliktas, kas už, prieš susilaiko priimta. Imko 16. Dėl 119 dar pasitikriname. Balsavimas baigtas. Priimta. Imko 16, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Šimtas dvidešimtas, kas už,

susilaiko priimta. Šimtas dvidešimt pirmas, šimtas dvidešimt antras balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Priimta. Į 3.12. Kas už? prieš, susilaiko, atmesta. 123, 124, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 125, kas už, atkrenta šitas. Teisingai. Kitą puslapį verčiame. 126 ir imko 18. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Šimtas dvidešimt septintas, imiko devynioliktas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 13. Šimtas dvidešimt septintasis, imko devynioliktasis, dėl jų pasitikriname elektroniniu būdu. Priimta. 13 pranešėjo, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Balsavimų sąraše pasakyta, kad 128 pakeitimas atkrenta, nes buvo priimta konsoliduoto trečiojo pakeitimo versija, tačiau tai yra susijęs su tuo, kokia informacija turi būti prieinama. O devintasis pakeitimas e, šiek tiek išplėstas palyginus su pagrindiniu tekstu. Atsižvelgiant į komisijos pasiūlymą, norėčiau jį perskaityti jums. Manyčiau, kad reikėtų pridėti informaciją lapelėje, kuri turėtų būti pateikiama įskaitoma, aiškiai matoma forma. E, ten turėtų būti trumpas vaisto aprašymas. Būtent tos informacijos reikia pacientui, suvoktų, kaip veikia vaistas ir galėtų tinkamai naudoti vaistą, vartoti vaistą. Aš manau, jog mes galime tam pritarti ir norėčiau paklausti, ar pranešėjas tam pritartų. Also die Meinung hier oben ist eigentlich, dass das durch den Konsolidierung. Mes manome, kad apie tai kalba konsoliduotas trečiasis pakeitimas ir nebūtina balsuoti dar kartą atskirai dėl to. Taigi, sakyčiau, jog mes neturėtume balsuoti dar kartą, kadangi apie tai jau kalbama kitur. ist abgedeckt. Taip, mes jau tą išsprendėme kitur. Taigi, tęsėme 128. Atkrenta. Tolesni pakeitimai atkrenta, taigi sutaupome daug laiko. Periname prie 15 puslapio ir 187 pakeitimas kas už. Buvo atsijimtas. 188 taip pat atsijimtas. Imko 31 kas už. Prieš susilaiko priimta. Į 23, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 189, imko 32, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Į 324 ir į 325, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Į 326, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 191, 192, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 193, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Į 327, kas už, prieš, susilaiko priimta. 194, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 195, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 196, kas už, taip pat ir imko 33, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 197. Marina Janakudakis, kas už? Prieš. Susilaiko priimta. Į 329, kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 198, 199, 200, kas už? Prieš. Susilaiko priimta priimta. Į 30, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Į 30, pranešėjas buvo už. Taigi, teisingai. 201. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 204. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 205, 206, 207, kas už, prieš susilaiko atmesta. Imko 34, kas už, prieš susilaiko atmesta. 208, kas už, prieš susilaiko priimta. 18, 209, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 210 ir imko 35, kas už, prieš, susilaiko priimta. 19, kas už, prieš, susilaiko priimta. 212, kas už, prieš, susilaiko priimta. 217. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. Du šimtai dvidešimt trečias, dvidešimt ketvirtas. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 225, 226, kas už, prieš, susilaiko priimta. 227, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Du šimtai dvidešimt aštuntas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Į 33, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 229, 230, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 20, kas už, prieš, susilaiko priimta. Į 34, kas už, prieš, susilaiko priimta. Peter Lyze. Ačiū pirmininkė. Dėl 231 aš norėčiau, kad būtų atskirai balsuojama. Antra dalis by way of derogation iki pat galo. Tai galėtume dėl, dėl to būtent atskirai balsuoti, palyginus su pirmąją dalimi, aišku, jeigu nėra prieštaravimų. Ar kas nors būtų prieš tokį pasiūlymą? Ne, puiku. Tikiuosi, kad jūs žinote, dėl ko jūs balsuojate. Mes balsuosime dėl pirmosios dalies. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Taip pat. 233 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 234 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 235 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 236 ir 37 kas už, prieš, susilaiko priimta. Atrodo, kad priimta. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Taip, verta buvo pasitikrinti, nes atmesta. Kaip matote, ponė Šnerhart. 238, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 239, 40, 41, 42, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Du šimtai keturiasdešimt ketvirtas, kas už, prieš susilaiko atmesta. 245, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 21, už, prieš, susilaiko, priimta. Du šimtai keturiasdešimt šeštas, imko trisdešimt septyni, kas už, prieš susilaiko priimta. 248, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Į 36, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Imko 39, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Du šimtai penkiasdešimt šeši, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 257, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 258 už, prieš, susilaiko, atmesta. Du šimtai penkiasdešimt devintas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dvidešimt trečias dalimis balsuosime už pirmąją dalį, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Kitas puslapis. Imko 42, 268. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 268, kas už, prieš, susilaiko priimta. 269, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 270, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 273, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 272, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 271, kas už, imko 43 taip pat, kas už. Prieš, susilaiko, priimta. IT38, kas už prieš susilaiko priimta. 274, kas už, prieš susilaiko priimta. Du šimtai septyniasdešimt penktas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 277 ir 8, kas už, prieš susilaikantą. Elektroniniu būdu pasitikrinsime dėl 277 ir 78. Baigiame balsuoti. priimta. Dabar periname prie 281. 280, kurį nepaš, už prieš laiko priimta. 283, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 282, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Kitas lapis 289 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 286, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Į 340, kas už, prieš, susilaiko priimta. 287, Simko 45, kas už, prieš, susilaiko priimta. Du šimtai aštuoniasdešimt aštuntas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Du šimtai aštuoniasdešimt devintas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 291, kas už, prieš, visi laiko, pasitikrinsime elektroninį būdų. Balsavimas baigtas, primta. į 342, kas už, prieš, susilaiko priimta. 294. Jie yra identiški. Abu. Tada 24. Su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 25. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 26. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 27 už prieš susilaiko priimta. 295 su žodiniu pakeitimu už prieš susilaiko priimta. Konstatuojamosios dalis 30. Kas už prieš susilaiko atmesta. 31. Kas už prieš susilaiko atmesta. 53 kas už prieš susilaiko atmesta. 32 kas už prieš susilaiko atmesta. 34 ir imko vienas, kas už, prieš, silaiko, priimta. 35, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pir, pirmoji, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 30 dalimis, už pirmąją dalį dabar, kas už, prieš, susilaiko primta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko primta. 37, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 38, už, prieš, susilaiko atmesta. 39 už, prieš, susilaiko, priimta. 40 už, prieš, susilaiko, priimta. Į trevienas už, prieš, susilaiko, priimta. 42 ir imko 2 už, prieš prieš, susilaiko, priimta. Antroji už, prieš, susilaiko, priimta. Imko 3 už, prieš, susilaiko, priimta. 43 už, prieš, susilaiko, atmesta. Imko 4 už prieš susilaiko priimta. Keturiasdešimt ketvirta ir penkta už prieš susilaiko atmesta. Trečioji už prieš susilaiko priimta. 49 už prieš, susilaiko, priimta. Kitas puslapis. 53 už, prieš, susilaiko, priimta. 56 už. Tik už pirmąją dalį dabar už prieš, susilaiko atmesta. Penktoji, pirmoji dalis už, prieš, susilaiko priimta. 55 už, prieš, susilaiko priimta. Prie 3 atkrenta. Šešiasdešimt pirmas už, prieš, susilaiko, atmesta. Penkiasdešimt devintoji už, prieš, susilaiko, atmesta. 58 už, prieš, susilaiko, priimta. Šešiasdešimta už, prieš, susilaiko, priimta. Imko šeši už, prieš, susilaiko, priimta. Ir periname prie paskutinio puslapio. Įtrė šeši už, prieš, pasitikrinkime elektroniniu būdu. Įtrė šeši. Balsavimas baigtas. Atmesta. 77 už prieš laiko priimta, imko 10 už prieš susilaiko priimta. 80 už prieš susilaiko priimta atmesta. 75 už, prieš, susilaiko, priimta. 78 už, prieš, susilaiko, atmesta. 7 už, prieš, susilaiko, priimta. 8 už, prieš, susilaiko priimta. 81 su žodiniu pakeitimu už, prieš, susilaiko priimta. Ir galutinis balsavimas. Dėl viso pranešimo projekto pradedame balsuoti. Kolega Sonikas paspaudė mygtuką. Dabar jau visi balsavome. 48 už, vienas prieš, trys susilaikė. Ir tuomet turim balsuoti antrą kartą dėl teisėkros projekto. Pradedame.